šios dienos posėdžio protokolai bus pateikti parlamentui kitos sesijos pradžioje ir jei neturėsite jokių pastabų dėl šiandien priimtų rezoliucijų, jos bus nusiųstos toms institucijoms, kurios yra nurodytos.